Thank you. Can we uh, start? We've already had a break for... Ačiū. Pradėkime prieš perinant prie balsavimo dėl pensijų. Pone Rio Menroitel, gal galite pristatyti šią temą? Diskusijas turime baigti iki be 15.10. Jeigu daug bus norinčių kalbėtojų, gali iškilti problemų, tačiau turime baigti klausimo svarstymą lygybę 15.10. Pone Umenroiten, gal galite iš karto ir pradėti nuo šio klausimo? Atsiprašau. Na, aš užtrukau, nes turėjau susitikti su Olandijos vyriausybės ministru ir aš negalėjau ateiti į posėdį nuo pat pradžių Ir aš supratau, kad mano koordinatorius, tai yra jo mūsų frakcijos, mūsų frakcijos koordinatorius ponas Öri e, pristatė šį klausimą sparčiau nei aš. Perinu į olandų kalbą, sako kalbėtoja. Pone pirmininkė, mm, vyko puikus bendradarbiavimas su visais šešėliniais pranešėjais. Ir het pensioendossier belangrijk is voor nu, maar zeer zeker ook voor straks. En het groenboek is. Pensijų klausimas yra labai svarbus ir žalioji knyga turi užtikrinti, kad e, pensijų sistema būtų tvirta, tvari ir kad kiekvienas ES pilietis gautų pakankamo dydžio pensiją. Mes dirbome labai uoliai, kartu ir užtikrindami skaidrumą, kadangi visada, kai, pateikiami, kai buvo pateikiami pasiūlymai, pakeitimų siūlymui, aš kartu su šešėliniu pranešėju ieškojau pačio tinkamiausio kompromiso. Norėčiau padėkoti savo kolegoms už bendradarbiavimą ir dabar pristatau jums mūsų darbo uh, vaisius. Turiu pripažinti, kad dėl dviejų dalykų, iš esmės dėl trijų dalykų iškilo šiokių tokių problemų. Pirmiausia, stabilumo ir augimo paktas. Nurodo, kad į pensijas reikia atsižvelgti, o mes norime išsiaiškinti, kaip tai padaryti. Praėjusią savaitę visi iš esmės nelabai suprasdami, kaip įgyveninti tą nuostatą, kreipėmės į komisiją ir paklausime, kaip reikėtų tą nuostatą įgyveninti. Dabar tapo aišku ir mes užtikrinome, kad pensijų klausimą būtina įtraukti į staubimus, augimo ir stabilumo paktą. Tačiau kaip tai padaryti ir toliau dar nėra pakankamai aišku. Aš asmeniškai laikausi panašios nuomonės kaip ir EPP e partijos, frakcijos. Tos nuostatos, kurios yra pirmajame ramstyje patenka į augimo ir, augimo ir stabilumo pakto kontekstą. Tai reiškia, kad valstybės narės turėtų taupyti siekdamos sukurti antrą pensijų ramstį. Tačiau tai nereiškia, kad jeigu valstybė atidės tam tikras sumas pensijų reikmėms į šalį, pradės dar didėti valstybės skola. Mes manome, kad pensijoms reikia taupyti. Penktajame punkte susidūrėme su problema, kolegos padėjo ją išspręsti, tačiau penkto punkto, penktos dalies E punkte nurodome, kad reikėtų pateikti papildomus pasiūlymus. Ekon galbūt tai padarys ir dėl to galbūt užtruks visas tas dokumentas, jo parengimas kiek ilgiau. Ir nežinia, ar visi pritars tokiai nuostatai. Abejoju, ar socialistai pritars. Gaila, kadangi tie papildomi punktai, man atrodo, naudingi ir galėtų būti priimtini. Dabar galvojant apie konkrečius siūlomus ramščius. Pagrindinė idėja ir tokia. Pirma, ramsti finansuoti iš valstybės biudžeto. Ir ta sritis arba ta lėšų rūšis turėtų likti nepakitusi. Ji turi būti ir didžiausia, kadangi vis daugiau senyvų žmonių turėtų būti jų pensijos finansuojamos iš vis mažiau dirbančių jaunos kartos darbuotojų. Ir kitos sritys, kiti ramščiai turėtų būti finansuojami iš įvairių šaltinių, iš pačių darbuotojų lėšų, iš darbdavių. Ir trečiasis ramstis, mano manimu, bus sukurtas tada ir tose valstybėse, kuriuose yra daug turtingų žmonių galinčių atidėti tam tikrą santaupų dalį pensijų reikmėms. Dar reikėtų priturti, paminint klausimus, dėl kurių nepavyko, nepavyko susitarti. Aš jau ataskaitos pradžioje minėjau, kad vis daugiau atsiranda senyvo amžiaus žmonių ir jų gyvenimo trukmė atskirose ES valstybėse yra skirtinga. Bulgarijoje, Rumunijoje, pavyzdžiui, 68 metai, Niderlanduose 79 ir ateityje per 25 metus ta gyvenimo trukmė dar padidės maždaug 5 metais ir į tai reikia atsižvelgti, kai mes kūrėme fondus pagal pirmąjį ramsti. Ir čia jau gali iškilti problemų, kadangi kai kurie kolegos minėjo, kad nebūtina atsižvelgti į šitas tendencijas, bet užtikrinti, kad tie, kurie dar nepasiekė pensinio amžiaus, iki pat to amžiaus ribos turėtų galimybę dirbti. Kad jie galėtų dirbti pagal laisvą, e, flankstų grafiką, kad jie dirbdami pasiektų pensinio amžiaus. Toks yra mūsų samprotavimas. Kalvojant apie antrąjį prioritetą, jį pristačiau kiek supaprastintai Jis negali būti taikomas visai Europai, kadangi Europoje yra daugybė skirtumų. Skirtumų dėl pensinio amžiaus. Pensinis amžius atskiriuose valstybėse gali skirtis dėl to, kad gyvenimo trukmė yra skirtinga. Ir todėl reikia susijęti tuos dalykus pagal atskirų valstybių specifiką. Ir čia aš bandžiau išryškinti socialinių partnerių vaidmenį. Manydama, kad šitas klausimas yra labai svarbus ir tikiuosi, kad socialistų frakcijos kolegos pritars mūsų siūlymams. Siūlymams, kurie yra suformuluoti mūsų dokumento tekste. Turiu omenyje kompromisą S18. Tokios būtų mano bendro pobūdžio pastabos Ir aš baigdama norėčiau išreikšti viltį, kad mums pavyks balsuoti už šį pranešimą. Ir žinoma, aš atsižvelgsiu į jūsų pasiūlymus. Thank you, Madam Chair. And first of all, eh, Pone Marin Harkin, visų pirma, dėl noriu padėkoti gerbim pranešėjai. Iš tiesų, jos darbas palengvino šešėlinių pranešėjų darbą ir taip pat e, daug lengviau tą paskaityti ir analizuoti dokumentą, kuriam pateikti 463 pakeitimai. Aš norėčiau paklausti dėl C kompromiso. Norėčiau patikslinimo, kas turima galvoje, kai yra sakoma, kad reikia skatinti tarp sektorinius fondus, kurie turi užtikrinti darbuotojų e, saugą smulkiose verslo įmonėse. Aš ne iki galo suprantu, kas yra turima galvoje, kai tie fondai vadinami teritoriniais ir kaip jie turėtų palengvinti darbuotojų padėtį. Tad būčiau dėkinga, jeigu galėtumėte paaiškinti. Kitas mano klausimas. susijęs su H kompromisu dėl moterų pensijų. Manau, kad šiame kompromise šis klausimas yra pakankamai gerai atspindėtas, nors iš esmės jam reikėtų skirti daugiau dėmesio. Taigi norėčiau išgirsti daugiau pranešėjos minčių šiais klausimais ir šiaip mano frakcija yra pasirengusi pritarti uh, dokumentui. Dėl į kompromiso pirmame sakinyje yra skatinama numatyti teigiamus kriterijus, kurie turėtų būti taikomi skaičiuojant moterų pensijas. Aš norėčiau pasiūlyti išbraukti žodį teigiami kriterijai, positive criteria, kadangi kitame sakinyje yra teigiama, kad tai reikėtų daryti taip, kad būtų garantuojamas ekonominis nepriklausomumas tiek vyrų, tiek moterų. Tad manau, kad tas žodis teigiami kriterijai, teigiami čia yra perteklinis. nes e, prasmė yra pakankamai aiški iš po to einančio sakinio. Tad siūlau tą žodį išbraukti, nes manau, kad jis jokios vertės čia nesukuria. Kaip tik, tik tai gali sukelti neiškumų. Pensinis amžius vėlgi, jo harmonizuoti ir suderinti nereikėtų, bet manau, kad reikėtų jį susijęti su gyvenimo trukme, taip pat su valstybės narės gyvenimo lygiu ir kitais dalykais e, Dar noriu pakomentuoti ekon pakeitimus dėl stabilumo ir augimo pakto. Kaip pranešė ir sakė, pensijos yra įtraukiamos į šio pakto taikymo sritį, tačiau nėra iki galo aišku, kaip tai turi būti daroma ir iki kokio lygio. Tai yra iš tiesų problema valstybėms narėms. Jeigu pažvelgsime į devintąjį ekon pakeitimų straipsnį, labai aišku, kad jie pageidauja, kad pensijų reforma būtų vykdoma vertinant deficito procedūrą. Ir taip pat ten teigiama, kad apgailestavimą, kad kairios, kai kuriuose valstybėse narėse buvo įgyvendintos tam tikros pensijų e, reformos siekiant sumažinti biudžeto deficitą. Man toks pakeitimas atrodo pakankamai keistas, kadangi aš esu iš tokios šalies, kur mes neturėjom jokio kito pasirinkimo. Kaip tik tai naudoti pensijų rezervų fondą tam, kad padengtume biudžeto deficitą. Tad čia yra tam tikras prieštaravimas. Ir mano nuomonė labai gaila, kad ataskaitoje yra 9 ir 10 pakeitimas. Nes e, tokia situacija yra susiklošiusi dėl e, ekonominio nestabilumo šalyje, tad e, mano pastebėjimai būtų tokie. Dėkui. Uh, Ponas Mann. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, pasiteisina tas darbas per pastarąsias savaitės. Mes daug diskutavome ne tik su šešėliniais pranešėjais, bet ir su kitais deputatais, kurie nebuvo patenkinti, kad jų pasiūlymams nebuvo pritarta ir todėl jie buvo priversti atsiimti savo pakeitimų siūlymus. Ekon komitete ir kitose komitetuose mes keitėmės nuomonėmis, derinome savo nuo, nuostatas. Ekon pasiūlymai tiesiogiai neatsispindi. Šiame dokumente labai svarbu atspindėti pagrindinės mintis, kurias šis komitetas išsakė. Labai svarbu, kad pasiekėme kompromiso, kuriam pritarts skirtingas pensijų sistemas turinčių valstybių atstovai, išaiškėjo, kad reikia nepaversti, kad nereikia paversti Europos atskirose valstybėse e, sukurtų sistemų europinėmis sistemomis. Labai svarbu įtraukti socialinius partnerius valstybėse narėse Angela Merkel buvo teisi, kad mes negalime nustatyti vieningo pensinio amžiaus visoje ES, tačiau reikia pagalvoti, kaip derinti skirtingas sistemas Europos kontekste. Žinoma, iškilo keletas probleme, problemėlių dėl to, kad teigiama, reika, kad reikalingas minimalus standartas, tai yra pasakyta E kompromise Ten yra kalbama apie vidaus kliūtis siekiant užtikrinti išorės mobilumą, external cross-border savokos man yra priimtos, tačiau internal mums kelia abejojimų. Dėl minimalių standartų galima tokius nustatyti, tačiau labai neaišku, kaip jie bus pasiekti. Aš manau, kad šitas dokumentas yra geras išeities taškas toliau bendradarbiauti. Kita vertus, reikia prisiminti, kad tai yra pranešimas savo iniciatyva, o po to apsispręsti reikės jau daug rimčiau, kai komisija pateiks baltąją knygą. Dabar mes tarsi pateikėme atsakymą į žalėją knygą ir tada jau reikės rimtai aptarinėti visus tuos 400 ir 200 e, pasiūlymų, kurie yra pateikti. Ir galbūt galėsime pasakyti, kad mes atsijėme, atsijėmame savo pakeitimų siūlymus, jeigu matysime, kad mūsų pagrindinės mintis yra tinkamai atspindėtos dokumente. Be to reikia atsiminėti, kad įvairios organizacijos yra sunerimusios dėl to, kad labai greitai viskas yra daroma. Galbūt kiek labiau įsigilinsime į visas problemas ir niuansus tada, kaip tarnėsime baltąją knygą Lankstumas ir mobilumas yra priimtini dalykai, tačiau kita vertus tai, kas yra sukarta valstybėse narėse, bendradarbiaujant socialiniams partneriams ir darbdaviams, turi būti taip pat e, į tai atsižvelgta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pradėti Tomo, min, pratesti Tomo mintį. Manau, kad e, baigėsi pirmasis diskusijų etapas, o dabar vėl reikia didinti apsukas, kad galėtume pateikti kokius nors mūsų pasitarimų rezultatus. Darbo sąlygos nebuvo labai dėkingos, tačiau vis dėlto mes dirbame sėkmingai. Norėčiau padėkoti už jūsų nuveiktą darbą Pakeitimų siūlymų buvo labai daug, kadangi susidomėjimas šią temą yra didžiulis. Ir atsižvelgiant į pakeitimų siūlymus, pavyko parengti tekstą. Žinoma, negalima teikti, kad visiems šis kompromisinis tekstas yra priimtinas, tačiau kompromisas visuomet yra kompromisas, kai reikia daryti nuolaidų, tęsti diskusijas tačiau aš manau, kad pasiekėme to, ko galėjome pasiekti. Bendras sutarimas yra rastas, o po to jau frakcijos, parlamentas, valstybės narės galės toliau tobulinti šį dokumentą. Aš manau, kad EPP e galės pritarti šiam kompromisiniam pasiūlymui, kadangi mes atsižvelgdami į būtinybę siekti kompromiso atsisakėme kai kurių savo pakeitimų siūlymų. Aš norėčiau pritarti kolegiai Aken, kad Ekon devintame punkte yra minimas. Tačiau turint omenyje, kad pensijų sistemos yra skirtingos, pavyzdžiui, Vengrijoje reikia mažinti valstybės skolą, tačiau kartu ji turi būti didinama dėl to, kad kasmet pusantro milijonų eurų yra išimama iš pensinių fondų, kad šitos lėšos galėtų naudotis tomis lėšomis. Taigi yra sukurta sistema, kuri nebūtinai skatina stabilumo, dabar keičiama šita sistema ir todėl būtų neteisinga tiesiog pasakyti prieš tuos pakeitimų siūlymus. Tiesiog būtina atsižvelgti į susidariusią situaciją, mes e, pradedame įgyvendinti pensijų sistemos reformą ir galbūt ta, po tos reformos mes pasieksime išsikeltų uždavinių. Yra skirtingos sistemos valstybėse narėse, pavyzdžiui, Airijoje ir kitose valstybėse yra visiškai kitaip formuojami pensijų fondai ir dėl tos priežasties reikia parodyti daugiau tolerancijos ieškant bendro sutarimo, nors, žinoma, pensijų klausimas yra labai svarbus, jo negalima atidėti dėlioti, kadangi po 10-15 metų jau reikės užtikrinti pakankamai pensijų fondų naujoms pensininkų kartoms. Taigi dėkoju už jūsų pastangas rengiant šią ataskaitą ir tikiuosi, kad mes galėsime jam, jai pritarti. By, uh, Merci. Ačiū. Šis darbas vyksta jau keletą savaičių. Šio pranešimo rengimas susijęs su įvairių opių aspektų svarstymu, taip pat ir visų frakcijų viduje. Ir aš norėčiau pasidžiaugti E, kad e, bu, įvyko svarbios dėrybos derantis dėl šio pranešimo, jas surengė rie. Noriu pasidžiaugti jos noru ir siekiu, kad galutinis tekstas būtų prieinamas visiems ir tai svarbu taip pat užtikrinant mūsų patikimumą išorinio pasaulio akise ir užtikrinti gerą taip pat pas, užtikrinti, kad darbas vyktų sklandžiai. Nuo pat šio pranešimo rengimo pradžios mes tikrai daug nuveikėme, pasiekėme daug pažangos. Pavyzdžiui, įvairiems, įvairių ramščių įsidėstymas taip pat buvo pasiekta, kaip žinote, buvo susitarta dėl nemažai, dėl nemažai kompromisų. Ir taip pat, pavyzdžiui, dėl ramščio, dėl mūsų e, socialinės apsaugos srityje taip pat dėl atlyginimų. Antras ramstis. Daugelis valstybių, es valstybių narių mano, kad reikia judėti link vaidmens stiprinimo. Jos mano, kad reikia stiprinti jų vaidmenį, tačiau derinti tuos veiksmus su socialinės ryties veikėjais Ir tai yra viena, viena, viena iš kompromisų tekstas. Trečias ramstis, kuris turėtų būti aptartas, tačiau kitaip nei, turėtų būti aptartas kitaip nei kiti du ramšiai, kuris taip pat yra pensijų pagrindas. Ir kaip nurodyta kompromise, ten Tie, kurie turi galimybių, finansų, gali pasirūpinti papildomų pensinių fondų papildoma pensija, bet tai nėra to ramščio pagrindinis elementas. Tai tiek apie ramščius. Toliau, kiti dalykai, kuriuos norėčiau aptarti. Pavyzdžiui, penkta pastraipa, jos rengimas vyko sunkiai ir ta, jo, jos tekstas buvo svarstamas daugelį susitikimų. Ir paskutinis kompromiso tekstas, kurį matau dabar, man yra priimtinas. Nežiūrinti tai, aš noriu dar kai ką pridurti. E, Ekon komiteto parengtas tekstas. Man nesusidaro įspūdis, kad tas tekstas lengvai skaitomas. Žinau, kad egzistuoja pasiskirstimas da, darbo sferomis tarp skirtingo komitetų, bet, pavyzdžiui, penktai pasrapai pasiūlytas E pakeitimas, kurį pakeitė e- Ekon komitetas, jis tikrai sunkiai su, suprantamas. Dėl pensijų perkelimo į, atsk, į, į kitas valstybės. Uh, Turime nepamiršti, kad darbo jėgos rinka yra tarp valstybinė savo pobūdžių, tačiau reiktų vengti ir nekelti rizikos tam, kas jau sukurta kai kuriuose valstybėse narėse. Ir manau, kad dabar bandoma suderinti tuos du aspektus, ieškoma būdų, kaip suderinti tuos du aspektus kompromisai. Toliau, pensinis amžius, kada išėti į pensiją. Aš visada konservatyviai žiūrėjau į pensinio amžiaus didinimą. Ir manau, kad reiktų iš esmės prioritetą teikti dabar galiojančioms nuostatoms dėl pensinio amžiaus. Ir kaip matote, galima pasiskaityti, kad amžių, pensinio amžiaus nustatymas siejamas su gyvenimo trukme. Ir mano frakcija yra šiek tiek, na, kiek priešiškai nusiteikusi prieš siūlymus šioje srityje. Taip pat noriu e, siūlyti išbraukti automatinės vietos nuos, ta, ta automatinio ryšio tarp pensinio amžiaus ir gyvenimo trukmės nuostata. Arba galime leisti kiekvienai valstybei pasirinkti, kaip spręsti šį klausimą priklausomai nuo aplinkybių ir nuo jos situacijos. E, numatant svarbų vaidmenį, suteikiant svarbų vaidmenį šiuo klausimu socialiniams partneriams. Aš norėčiau tokios teksto redakcijos, kuri, na, kur, kur, kuri nepaneigtų kai kuriuose valstybėse vykstančių debatų. Reiktų to, tuos debatus taip pat įtraukti ir aš sakyčiau, kad tai jau būtų pažangos ženklas, jeigu būtų aptarti mums rūpimi klausimai. Tai tiek apie kompromisų turinį ir kaip jau sakiau, daugybė pakeitimų atskleidžia, kad skirtingiems komitetams skirkin, rūpi skirtingi dalykai, aktualūs skirtingi dalykai, bet atsvelgiant į tų kompromisų pobūdį ir turinį, aš asmeniškai norėčiau paklausti norėčiau paraginti savo frakciją palaikyti šiuos kompromisus ir nepalaikyti pakeitimų, kurie tarsi atrodo geri iš esmės, bet dėl kurių vėl būtų išardyti kompromisai patikti, nes juk kompromisų tikslas ir yra neperkelti, neįtraukti šimtų procentų to, ką, kažka, ką kažkas siūlo. Taigi siūlau nebalsuoti už pakeitimus, kurie išardytų kompromisus. Sūlyčiau atsimti kai kurios pakeitimus, kurie pateikti. Kaip ten bebūtų. Jau, kaip sakiau, reiktų nebalsuoti už pakeitimus, dėl kurių sužlugtų kai kurie kompromisai. Ribinių pakeitimų. Nereiktų palaikyti ribinių pakeitimų. Tai tiek. Tiek būtų pamastymą. Ačiū. Uh, Ačiū. Mums pradeda trūkti laiko. Prašau kitų kalbėtojų kalbėti kiek manoma trumpiau. Marija Kornilėsen, po to ponė Figureido. Um, Pasistengsiu, sako kalbėtoja. Aš gerbiu pranešėję. Manau, kad ji tikrai labai daug nuveikė, rengdama pranešimus, kurie yra primtini daugam. Šią tikrai sudėtinga tema. Ir jai pavyko užtikrinti, kad pranešime dar liktų ir, na, šioks toks turinys. Du apgailestavimo momentai arba paradoksas. Subsidiarumas akcentuojamas kiekvienu įmanomu momentu ir teisingai. Jeigu valstybėms narėms pavyktų taip reformuoti savo finansijų, pensijų sistemas, kad jos išliktų finansiškai gyvybingos ir užkirstų, dar pavyktų užkirstų kelią skurdui, tai, tai būtų reformos sėkmės. sėkmė. E, tai pasakytina apie atskirus sistemos ramsčius, taip pat tai pasakytina apie šeimo į pensiją amžių. Kad ir, tačiau, kad ir kaip e, atidžiai kruopšiai suformuluoti kompromisai, viename iš kompromisų, e, na, šiek tiek per toli nueinama lyginant pensi, išeimo pensiją amžių ir gyvenimo trukmę. Man atrodo taip pat, kad socialinių garantijų skyrius yra silpnokas. Ne, pensijos turi būti tvarios, kita vert, nes kitaip pensinis amžius reikš iš esmės skurdo, skurdimo laikotarpį. Kai kur tekstas patiktos sustiprintos nuostatos, tačiau manau, kad jos nepakankamos, kad nepakankama garantijų kai kuriuose srityse. Kaip ten bebūtų, noriu padėkoti ir jie už jos, už visą jos darbą. Kal, praneš, pirmininkė, ačiū už tai, kad trumpai kalbėjote. Pone Figureido. Prezident. Um... Ačiū pirmininkė. Pranešime tokia prašinė kaip šis pranešėjai teko tikrai daug darbo, jie reikėjo peržiūrėti daugiau ne 400 pakeitimų. O žvelgdama į galutinį pasiūlymo tekstą ir į kompromisus, turiu pasakyti, kad iš tiesų kai kuriais atvejais kompromisai patobulina pirminį pasiūlymą Mano frakcija galėtų pritarti kai kuriems pakeitimams. Tačiau yra daugybė kitų aspektų, kuriais mūsų nuomonė visiškai nepritarė pranešiai. Na, ir frakcijos vardu norėčiau užkelti keletą aspektų. Visų pirma, pirmasis ramstis kaip bazinis, bet, kok, bazinis bet kokios kaip bet kokios socialinės reformos pagrindas. Mums reikia nepamiršti solidarumo principo ir jo laikytis. Taip pat turime ne, kalbėti ir apie, nepamiršti ir darbuotojų, visų dirbančių žmonių. Dabar kalbame apie didelį nedarbo lygį Europoje, kai kuriuose valstybėse tas Ir e, nedarbo lygis sudaro nuo 20 iki 40 procentų, kai kuriuose valstybėse jis yra didesnis nei 40 procentų. Ir socialinės apsaugos sistemos tikslas turėtų būti kurti darbo vietas, mažinti nedarbą. Tai turėtumėme akcentuoti. Nenorime, kad e, šeimo pensija amžius būtų vienodas visose valstybėse narėse, turi išlikti skirtumai. Ir taipogi nepritariu nuostatai siūlymui susijęti pensinį amžių su gyvenimo trukme. Portugalijoje buvo bandoma tai daryti ir dabar žmonės tikrai nemažai praranda dėl to vykstant pensijų sistemos reformai. Ir kai kurie praranda iki 40 procentų visų išmokų, kurias būtų gavę anksčiau. Taigi, tai vienas pavyzdžių, kaip, kur mes, kokią netinkamą kryptimį galime nueiti, jeigu eisime, darysime, kaip siūlo pranešėja. Mes priešinamės tam Portugaliu ir mes priešinamės dabar panašiems siūlymams, jeigu jie būtų įdėkti Europos mastu. Dar vienas dalykas, kovojant su skurdu, vienas svarbiausių dalykų yra įgyventinti tokias reformas, kur, kurios užtikrintų galimybę išėjusiems į pensiją žmonėms gyventi oriai. Ir nemažai valstybių, taip pat ir mano valstybė, konstatuoja, kad daugelis į pensiją išėjusių žmonių, ypač moterų, gyvena skurde, nes minimalios pensijos nesudaro žmonėms galimybės gyventi oriai. Portugalijoje minimali pensija nustumia žmonės žemiau skurdo ribos. jos dydis yra mažesnis nei minimalaus atlyginimo. Portugalijoje tai yra 485 eurai per mėnesį, o į pensiją išėjusios moteris per mėnesį gauna kartais tik 200 eurų. Kalbame ne apie skurdą, bet apie labai didelį skurdą. Ir į tai pranešėja nepakankamai atsižvelgia. Tas klausimas yra ypač svarbus, siekiant kovoti su skurdu Europoje. Ir tai yra pagrindinės priežastis, ponė pirmininkė, dėl kurių mano frakcija neatsims savo pakeitimų. Ir antra, mes norime taip pat akcentuoti, kad mūsų požiūris yra kitoks iš šį klausimą, ypač kovojant su skurdu, siekiant užtikrinti darbo vietų kūrimą jauniems žmonėms ir taip pat siekiant užtikrinti galimybę gyventi oriai pensiją išėjusiems vyrams ir moteriams. Um, like... Dėkui, aš kalbėsiu trumpai. Visų pirma, noriu prisijungti prie visų kitų ir padėkoti pranešėjai už tai, kaip jį rengė šį dokumentą, kaip atsižvelgė į mūsų visų pakeitimus. Aš atsiprašau, kad man vis dar nepavyksta ištarti jos pavardės teisingai. O jeigu rimtai, noriu pasakyti, kad susidarumo principas čia yra ypatingai svarbus. Sistemos <clears throat> sukūrimas, kuri, kuri padėtų užtikrinti tinkamą pensijų rezervą, yra ypač svarbi. Ir tai pasakius galiu pasakyti, kad mes labai e, stengiamės pasiekti kompromiso trijose sritise visur kitur mums pavyko jį pasiekti trijose sritise vis tik tai nelabai, Pirmoji tas rytis yra kompromisas į. Aš dėkoju pranešėjai ir poniai Harkin, kuri išsakė savo pasiūlymą, kurią mes galėtume pritarti. Kompromisas J, vėlgi džiaugiuosi, kad e, dabar numatyta galimybė ES nustatyti tam tikrus minimalius lygius, bet ten taip pat yra vis dar teigiama, kad kriterijai skirti kurti tokiems minimaliems kriterijams turėtų būti numatyti komisijos. Ir aš nematau čia logikos, tad negaliu pritarti tokiam pasiūlymui. Ir galiausiai kompromisas V, kur kalbama apie naujus rodiklius. Koordinuojant EIPON Nuo 2001 metų buvo numatyti rodikliai, kurie buvo taikomi ir nėra jokių įrodymų, kad jie yra neefektyvūs, tad aš nemanau, kad juos reikėtų keisti. Tikrai negirdėjau jokių pagristų argumentų, kurie rodytų, kad reikia nuo jų e, rodiklių, tad negaliu jiems pritarti. Dėkui. Ir kai perdusiu žodį pranešėjai, dar prieš tai noriu pasakyti, kad dėl Q kompromiso dėl pakeitimo 233. Manau, kad daugelis iš jūsų esate šiek tiek sutrikę. Aš, kai pateikiau 233 pakeitimą, aš turėjau galvoje e, tekstą, kur yra kalbama apie išėjimo į pensiją amžių, dėl kurio turėtų nuspręsti pačios valstybės narės. Čia yra žodžių žaidimas. Yra manančių, kad žodis e, E, pensinis amžius ir išėjimo į pensiją amžius yra tas pats, bet tai iš tiesų ne visai tas pats. E, pensinis amžius, apie kurį mes čia kalbame, yra tas amžius, kai žmogus nusprendžia pats, kad jau nebenori dirbti ir norėtų gauti pensiją. O išėjimo į pensiją amžius yra tas valstybės numatytasis, nuo kada jau galima gauti pensiją. Aš norėjau paaiškinti šitą nesusipratimą. Ir aš galiu pati pritarti Q kompromisui. Bet yra keletas punktų, kuriuos reikėtų jums turėti galvoje. Jūs žinote, kad dauguma ekon pakeitimų yra priimami be e, svarstymų pagal 50 taisyklę, tad e, dėl ekon pakeitimų nebalsuosime, nors daugelis iš jūsų juos ir minėjote. Taip pat iki pusės dvyliktos turite laiko šiandieną sureaguoti į baigiamą į balsavimo sąrašą, jis jums buvo šiandieną išplatintas. O dabar dar trumpai žodis pranešėjai, kad ji galėtų apibendrinti visus pasisakymus. Kiek aš turiu laiko, sako pranešėja. Dešimt minučių. Gerai, dėkui. Visų pirma, noriu padėkoti visiems Aš iš tiesų norėjau didesnio lankstumo pensijų srityje. Nes Niderlandų parlamente, pavyzdžiui, yra labai daug jauno amžiaus parlamentarų, kuriems galbūt tai nėra tiek aktualu, bet čia Europos parlamente yra kaip tik tinkama vieta kalbėti apie e, lankstumą būtent šioje srityje. Aš tęsiu vėlgi, olandų kalba sako kalbėtoja. Perėsiu prie ponios Gerling pastebėjimų. Ji teigia, kad ji nėra linkusi pritarti tam, kad Europa nuspręstų, kas yra tinkamo dydžio pensija. Aš manyčiau, kad pensijų organizacijos, mūsų socialiniai partneriai kartu su valstybėmis narėmis turi galimybių numatyti ir nuspręsti, kokie galėtų būti rodikliai leidžiantis įvertinti deramą pensijos dydį. Žinoma, negalima numatyti vienodo pensinio dydžio visoms, pensijų dydžio visoms valstybėms narėms, bet e, socialiniai partneriai gali padėti valstybėms narėms tokį sprendimą padaryti. Visų pirma, pagrindinis dalykas čia turėtų būti tas, kad turime išlaikyti subsidiarumo principą, bet pensijos dydis turi būti toks, kuris užtikrintų pensinio amžiaus žmonėms orų gyvenimą. Pone Figereido, jūs pateikėte savo pagydavimų sąrašą, bet e, iš esmės nepakankamai išsamus tas sąrašas ir nepakankamai informacijos suteikėte uh, kad to, jeigu toks jūsų norų sąrašas būtų patenkintas, tai sukurtų tvarę ir adekvačią pensijų sistemą. Dabar visuomenėje yra mažiau jauno amžiaus žmonių, kurie moka ir išlaiko pirmąjį sistemos ramsti, daugėja pensinio amžiaus žmonių, kurie taip pat ir gyvena ilgiau ir vis daugiau jauno amžiaus žmonių įsilieja į darbo rinką vėlesnėme amžiuje. Tai reiškia, kad pirmajame sramstyje susikuria tam tikra įtampa. Ir jūs tiesiog konstatuojate šį faktą, bet nepateikėte jokių pasiūlymų, kaip tą problemą galima būtų išspręsti. Žinoma, labai lengva galvoti įvairiausius šūkius, bet kompromisu turime siekti kartu. Ir tikrai nėra sąžininga, kad e, tai, ką jūs pasakėte, aš esu nusiteikusi bendradarbiauti su jumis, bet noriu, kad ir jūs norėtumėte su manimi bendradarbiauti. Pone Cornelison, jūs kalbėjote taip pat apie subsidarumo principą. Bet kur čia trūksta to subsidarumo? Kalbant apie amžių, čia yra viena, vienas aspektas paliktas nuspręsti valstybėms narėms. Bet kalbant apie amžių, priimant sprendimą dėl jo reikia dėrėtis ir diskutuoti su socialiniais partneriais. Ir reikia rasti argumentus įrodančius, ar tikrai reikia vėlinti pensinį amžių. Mano šalyje, tai tarkime, yra šalis, tarkime Bulgarija, kur e, pensinės amžius yra numatyta 65 metų, bet gyvenimo trukmė yra, tarkim, 68-69 metai. Tai tokioje šalyje tikrai nėra jokio reikalo vėlinti pensinį amžių. Aš manau, kad mes socialinės organizacijas nepakankamai uh, išnaudojame, jeigu taip galima pasakyti, nepakankamai diskutuojame su jomis. Aš stengiausi įtraukti visus svarbius aspektus į savo nuomonę, tad norėčiau, kad jūs tą tiesiog pamatytumėte. Tikrai amžiaus klausimas daugeliu kolegų atrodė svarbus ir dėl to aš stengiuosi išlaikyti kiek galima daugiau lankstumo rengdama dokumentą. Aš stengiuosi išvelgti ir liberalų nuogastavimus, ir Europos liaudės partijos nuogastavimus ir tikrai bandžiau pasiekti kompromisą. Ir norėčiau, kad jūs taip pat norėtumėte šiek tiek nusileisti tam, kad tą kompromisą galų gale pasiektumėte. Pone pirmininkė, dėl amžiaus ir veiksmingo pensinio amžiaus temų jas, manau, apsvaršiau. Dar grįžtant prie pirmojo ramščio, Labai daug dėmesio jam neskyriau, kadangi, mano nuomonė, mes visi sutarėme dėl to, koks jis yra svarbus. Ir tikiuosi, kad tekste tai pakankamai aiškiai atsispindi. Dėl penktojo punkto. Čia vėl išlieka ta problema, su kuria jau susidūrėme ir anksčiau. Kad valstybės narės tos, kurios imasi veiksmų, norėdamos užtikrinti pensijų rezervą, kuris leistų garantuoti deramo dydžio pensijas ateityje, turėtų būti pagirtos. Dėl to visi sutarė. Problema yra ta, kad jūs teigiate, kad stabilumo ir augimo pakte apie tai apskritai nereikėtų diskutuoti. O Ekon komitetas mano, kad diskutuoti reikia. Taigi, pirmininkė, man kila problema. Jeigu nuspręsime, kad antrasis, devintasis ir dešimtasis pakeitimas dubliuojasi, tai prieštarausime socialinių reikalų komiteto darbo tvarkai. Mano nuomonė, užtektų penktojo pakeitimo, bet na, galbūt reikėtų susisiekti su Ekon ir paklausti, ko jie norėtų tiksliai dokumente, kadangi ekon komitetas čia truputėlį pritruko nuoseklumo. Perinant prie pono Ori. Jis tai susakydamas, kad Vengrijoje nėra taikomas antrasis ramsis. Ir iš tiesų, taip yra dar ir kitose naujose valstybėse narėse. Situacija yra skirtinga valstybėse narėse. Kokia yra situacija dabar? Valstybėms narėms, naujoms valstybėms narėms yra liepta atidėti dalį lėšų ateities pensijoms. Ir naujosios valstybės narės tai padarė. Tokiu būdu tarsi gyvendina antrojo ramščio nuostatus. Nors realiai antrasis ramstis niekada ten pažodžiui nebuvo įgyvendintas. Paimkime Vengrijos pavyzdį. Vengrija paėmė lėšas priklausančias antrajam ramščiui ir perkelė jas į pirmąjį ramstį. Bent jau tokią informaciją sugavusi iš komisijos. Ir tai reiškia, kad jie turi pakankamai lėšų vieneriems metams. Tokia yra situacija skirtingose šalyse. Pirmininkė, jeigu galima, kalbėkite greičiau, nes laikas baigėsi. Taip. Pone Harkin, dar kartą Jums dėkoju, kad paminėjote teigiamus kriterijus. Aš čia ieškojau formuluotės, jeigu kas nors galėtų man pasiūlyti tinkamesnę formuluotę, tai mielai ją priimčiau. Taip pat dėkoju Jums už paramą. Dėl devintojo punkto ekon pakeitimo aš Jums pritariu. Tikrai reikėtų mums susėsti kartu ir, ir ieško, surasti sprendimą. dėl smulkių įmonių. Galbūt reikėtų įsteigti vieną didelį bendrą pensijų fondą. Bet e, dabar veikia vidutinio ir smulk, vidutinės įmonės ir smulkios įmonės, kurios galbūt galėtų sukurti smulkesnius teritorinius fondus. Aš nesu gimtakalbė anglakalbė, tad galbūt mano formuluotės nėra jums tikslios, tai jeigu galėsite man čia padėti, tai būsiu dėkinga. Ir tikrai dėkoju visiems už išsakytas nuomonės ir stenkimės visi kartu išlaikyti nuoseklumą. Dabar periname prie pono Kamaračio pranešimo. Pagal darbo tvarkę Norėčiau padėkoti šešėliniam pranešėjui ir kolegoms, kurie pateikė pakeitimų siūlymų. Norėčiau padėkoti Jums už ryštą siekti kompromiso. Manau, kad mūsų bendras darbas pasiteisino ir tikiuosi jūsų pritarimo. Jūs susipažinę su mūsų dokumento turiniu, jį jau aptarinėjome anksčiau. Čia yra siūloma pritaikyti struktūrinius fondus siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą, atsižvelgiant į galiojančios reglamentus, siekiant veiksmingai naudoti turimas lėšas ir siekiant įgyvendinti reformos tikslus. Iš esmės mūsų siūlymams yra pritariama, kompromisai parodo, kad mūsų pasiūlymai yra priimtini. Tačiau, žinoma, išlieka kai kurių sunkumų, dėl kurių nepažeidžiamas pusiausvyra, tačiau vis dėlto kyla bejonių dėl Europos socialinio fondo. Mes e, iškėlėme hipotezę šiame kompromisinėme dokumente, prašydami komisijos padidinti lėšas socialinį fondą per arteinančius metus ir ir be to socialinio fondo lėšų valdymas kiek prieštarauja kitų fondų veiklos nuostatoms. Ir jeigu mes iki 2020 metų norime padidinti šio fondo lėšas, tuo pačiu metu didindami užimtumą, gerinant dami darbo vietas. Tu, turėtume šiek tiek pagalvoti, ar verta tuo pačiu metu ir plėsti socialinio fondo lėšas, kadangi tas pagerinimas atlieka tam tikrą socialinę funkciją. Aš manau, kad galtinės diskusijos metu vis dėlto pavyks pateikti tekstą, kuriame bus atsižvelgiama į šitas mūsų abejones, kadangi užimtumo klausimas turėtų būti pristatomas iš įvairių pusių. Dar kartą dėkoju šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad mūsų darbas iš tikrųjų buvo naudingas ir leis ateityje dar išsameu imtis šios temos nagrinėjimo. And, uh, Nadia Hirsch, please. Ačiū, Nadia Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, Aš taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjui už bendradarbiavimą. Kompromisas buvo, yra visai neblogas, buvo atsižvelgta į daugumą pakeitimų siūlymų. Manau, kad me, mums pavyks pasiūlyti socialinių požiūrių veiksmingą struktūrą Europoje. Ir aš tikiuosi, kad galėsime numatyti ir pakankamai lankstumo valstybėms narėms ir be to tai, ką siūlome, turėtų padėti vietos organizacijoms pasinaudoti tomis lėšomis ir išvengti finansinių sunkumų. Aš manau, tai labai svarbus aspektas ir aš džiaugiuosi, kad balsuojant, ko gero, pavyks pritarti mūsų numatytai krypčiai ateityje. Yes, thank you. Uh, Mr. Deutsch, please. Ponas Deutsch. Köszönöm a szót, a lehetőséget. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Dėkuoju, pirmininkė. Gerbimi kolegos, aš labai džiaugiuosi pranešėjo nusiteikimu ieškoti kompromisų. Jūs tikrai nuveikėte didžiulį darbą. Taip pat pritariu ir poniai Hirš, kad šita ataskaita yra labai geros kokybės. Ir esu įsitikinęs, jog šis kompromisinis paketas sulauks mūsų pritarimo balsuojant po pietų. Manau, kad šių kompromisinių pasiūlymų apibendrinimas yra geras galutinis rezultatas. Ir norėčiau pridurti, pratesdamas kolegos koferatį mintį. Šiandien frakcijos gal dar pamastys ir supras, kad kompromisas F yra labai svarbus. Svarbus, kadangi čia yra kalbama apie Europos socialinį fondą ir apie tai, kad šio fondo lėšos turėtų būti didinamos. Man atrodo, kad sprendžiant šį klausimą iškyla dvi problemos. Viena vertus tai labiau formalus klausimas, o ne uh, turinio klausimas. Jeigu norime įgyvendinti ES strategiją iki 2010 metų ir jeigu mes norime greičiau išbristi iš krizės, tai turime kurti darbo vietas. Problemas išspręsime, pro, krizę įveiksime, jeigu mažinsime nedarbą ir didinsime darbo vietų skaičių. Tačiau šio tikslo pasieksime ne tik pasitelkdami socialinio fondo lėšas. Tai nėra vienintelė priemonė šiam tikslui pasiekti. Todėl teisingiau būtų teikti, kad visų sangodos fondų lėšos turėtų būti didinamos tų fondų, kurios, kurie gali padėti kurti papildomas darbo vietas. Bet to reikia turėti omenyje kvalifikacijos, perkvalifikavimo priemonės ir išsiaiškinti, ar tos siūlomos priemonės yra veiksmingos ir ar jos veda į tą tikslą. Taigi reikia atsižvelgti ir į abejonės bei kitus dalykus. Aš manau, kad šios dien, šiandien frakcijos dar gerai pagalvos apie šį pakeitimą. Ačiū toliau, ponė Kosta. E, Ačiū. Pirmininkė. Manau, kad pono Koferatė išdėstytas požiūris yra tikrai labai svarbių diskusijų klausimas. Mums reikia svarstyti šį klausimą, kai kuriuos klausimus svarstyti su komisija ir tai yra visiškai, tai yra būtina daryti. Tačiau klausimas, viskas išdėstyta yra bendrais bruožais. Norėčiau pakalbėti apie tai, kad dėl krizės uh, daugeliu valstybių narių iškyla įvairiausių sunkumai. Todėl tai reiškia, kad e, regioninių fondų planai kitų, kitiems plon, fondams matyti planai nebuvo įgyvendinti, kai kuriais atvejais netgi nebuvo parengti, nes valstybės ir regionai, kai kurių valstybių regionai, neturi reikal, reikalingo finansavimo, nesulaukia jo iš centrinės centrinės valdžios arba iš regionų valdžios. Tai yra konkreti problema. Jeigu mūsų komitetas galėtų panagrėti šį klausimą, geriausia būtų surenkti klausimą. Ir ten galėtų dalyvauti ir regionų komitetas, kad geriau išsiaiškintumėm, apie kokius sunkumus čia kalbame baigėsi vieno programų laikotarpis 2013 ir mes, aš apie tai kalbu savo pakeitimuose, kuriuos patikiu nemažai valstybių, yra suteikę leidimą socialinio fondo lėšas naudoti na, tais atvejais, kai reikia spręsti staigaus žmonių atleidimo iš darbo uh, problemą, kuomet reikia pasiūlyti papildomą socialinę, suteikti papildomą socialinę pagalbą, padėti žmonėms, kurie buvo išmesti iš darbo. Ir jei kalbame apie socialinį fondo lėšų panaudojimą kitose sritise, pavyzdžiui, novatoriškų sprendimų srityje, galbūt reiktų ir taip svarstyti, tai yra galimybė panaudoti jo lėšas žmonėms, padėti žmonėms, kurie nukentėjo nuo krizės. Ir krizė kelia problemų fondo valdymo požiūrį, nes susikuria daugybė neišspręstų, neįgyvendintų e, socialinio fondo punktų. Čia dabar vėl suteikiu žodį ponui Koferatį apibendrinti. Kalbėsiu trumpai, ponė pirmininkė. Ačiū, dar yra šiek tiek laiko iki balsavimo šiandien po pietų. Galime pabandyti už, pasiekti didesnio konsensuso mano patiktam požiūrį ir vertinant visus kompromisus, kuriuos parengiau. Kalbant apie finansus, apie fondo dydį, atsižvelgianti tai, kad socialinio fondo didinimas turėtų vykti lėšų skiriamų kitiems fondams sąskaita, būtų labai klaidinga taip manyti. Manau, kad, kad socialinį fondą kaip po tokį reiktų didinti. Ir, ir prioritetą skirti socialiniam fondui, nes jo tikslas didinti užimtumą Europoje. Aš noriu tą, tai paaiškinti kolegoms iš APP ir juos įtikinti. Jeigu reikia tiksliau suformuluoti tekstą, aš neprieštarauju. Aš, bet aš tikrai nenorėjau, kad sudarytų vaizdas, kad siūlau socialinio fondo lėšas didinti kitų fondų sąskaitą. Tai būtų neteisingas sprendimas. Uh, Kai kurios valstybės, ir ma, taip pat ir mano paties valstybė, ponia, ir ponia Kosta minėjo, tai iškyla problemų dėl kofinansavimo. <clears throat> Tačiau nepavyksta, kartais nepavyksta panaudoti socialinio fondo lėšų ne dėl to, kad jie numatyti konkrečiam tikslui, bet be dažnai e, valstybių narių politikoje yra spragų ir dėl to yra sunku panaudoti jo lėšas. Žmonėms praradus darbą labai svarbu, kad jiems būtų steigta galimybė įgyti kitus įgūdžius. Ir būtent čia socialinio fondo lėšos gali pasitarnauti. Kitas dalykas. Kartais mokymai, surenkti mokymai yra neegzistuojantis iš tikrųjų ta veikla vadinama mokymais, bet žmonės ne, net, neatnaujina savo įgūdžių. Jiems tiesiog tokiu būdu su, suteikiamos papildomos pajamos. Aš, aš tikrai užjaučiu ir suprantu ir gerbiu žmonės, kuriem netenka darbo, bet manau, kad tokius, tokių veiksmų neturėtume skatinti. O taip padaryti galima būtų, jeigu tiksliau suformuluotumėme socialinio lė, fondo lėšų panaudojimo nuostatas. Reikia tai suvokti. Ir kai renksime reglamentą, finansinį reglamentą, turime labai aiškiai suvokti, kad vienas atskiras žodis gali reikšti daugybę įvairiausių dalykų. Ačiū, balsuosime šiuo klausimu šiandien po pietų. Bet dabar pereiname Europos aktyvaus senėjimo metų. E, pranešimas šią temą. Pirma, pirmininkė, gerbiami kolegos, komisija pasiūlė 2012 metus paskelbti aktyvaus senėjimo metais. Ir tuo nori atkreipti dėmesį į šią labai svarbę, kartais primirštą temą. Tai yra į aktyvų senėjimą, užimtumo galimybės e, vis senėjantiems ES piliečiams. Europos sen... metai turėtų paskatinti imtis priemonių, kad 55-aisiais ir vėliau gimusiais metais, gimusiais me, gimusiems būtų numatyta ateities perspektyva. Diskusijos, kurios vyksta dabar, turi skatinti susijęti darbo srityje įvairios kartos atstovus. O tai reiškia, kad ta sidabrinė karta iš vienos pusės ir diskusijos darbo rinkoje kaip nors apriektų ir jaunąją kartą. Taigi reikia nutiesti tiltą tarp kartų ir parodyti solidarumą. Ir šiame komitete ir kituose susitikimuose su socialiniuose partneriuose buvo išsakyta nuomonė, kad skatinant aktyvų senėjimą reikia galvoti apie ateitį, kadangi šis klausimas tampa vis svarbesnis. Komisija pateikė pasiūlymus ypatingą dėmesį į užimtumo klausimus, jie galbūt per daug išryškinti, tačiau pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas tai social, tam socialiniu aspektu, tai yra nutiesiant tiltą tarp atskirų kartų ir 12 metai turėtų paskatinti mus pagalvoti apie šias problemas, išryškinti šios kartos atstovų nuopelnus darbo srityje ir taip pat parodyti, kaip reikėtų vertinti žmonių su negale padėti visuomenėje. Aš šiek tiek išplėčiau ir šios ataskaitos antraštę, pabandydamas įtraukti į šitą antraštę ne tik tai aktyvų senėjimą, bet ir aktyvaus senėjimo kultūrą tuo norėčiau, norėjau atsižvelgti ir e, solidarumą tarp atskirų kartų ir taip pat į e, sveikatos apsaugos problemas. Akivaizdu, kad ir šiandien turėsime aptarti vieną iš svarbesnių klausimų, kuris iškilo ir kituose komitetuose, tai yra, kad šie metai turėtų būti paremti finansinėmis išradomis. Yra numatyta 6 milijonai eurų, regi komitetas reikalavo 8 milijonų. Ko gero, tas konkretus biudžetas turi būti aiškiai įvardintas, nežinau kokią formą, tačiau aš esu pasirengęs konstruktyviai bendradarbiauti su komisija ir taryba ir galų gale įvardinti konkrečią sumą. Aš tikiuosi, jūsų pritarimo po diskusijų su jumis, kadangi kalbame apie 2012 metus, tai iki jų liko jau tik keletas mėnesių ir jeigu norime atkreipti dėmesį į, šį, į šią temą, tai turime tiesiog imtis veiksmų ir pagreitinti visus procesus. Kitas dalykas taip pat yra svarbus. Tai yra subsidiarumo principas, jo taikymas komisijos pasiūlyme ir mano pranešimo projekte mes turime priminti, kad tai yra tik tai bandymas atkreipti dėmesį į šią temą ir tai jokių būdų nėra teisėkuros pasiūlymas. Aš e, tikiuosi išgirsti jūsų komiteto nuomonės ir taip pat dėkoju už uh, bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą ir norėčiau šešėliniams pranešėjams pasiūlyti po šių diskusijų pradėti konkrečiai dėrėtis, kad iš tikrųjų 2012 metai būtų ir aktyvaus senėjimo metais ir taip pat parodytų atitinkamą senėjimo kultūrą. Dėkui ir suteiksiu žodį poniai Santai, Vengrijos atstovė. Kívánok mindenkinek. Az... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Vengrija, kaip pirmininkaujantį valstybę, dėkuoju už galimybę pakalbėti su jumis šiame posėdėje ir informuoti, kad taryba jau parengė savo uh, negalutinę nuomonę dėl pono Kasta uh, pranešimo. Taryba džiaugiasi išgirdusi, kad komisija 2012 metus paskelbė aktyvaus senėjimo metais. praėjusiu metu gruodžio 6 dieną pateikė savo bendrąją nuomonę dėl šio dokumento, o man belieka tik pridurti, kad tarybos tikslas patvirtinti šitą dokumentą pirmojų svarstymų parlamente. Mes bendradarbiaujame ir bendradarbiausime su ponu Kasla, siekdami kuo priimtimiausio sprendimo. Mes jau taryboje pradėjome pirmąją diskusiją dėl šios ataskaitos, kuri yra pakankamai tinkamas pagrindas tolesniam diskusijoms šiuo klausimu. Dar išliko pora neišspręstų klausimų, diskusijos tęsis, bet tikimės, kad komisija, taryba ir parlamentas vis dėlto suras kompromisą. Šie klausimai susiję su antrašte ir biudžetu. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad taryba privalo pasiekti sutarimo tarp komisijos par, su komisija ir parlamentu, kad taryboje būtų pradėti atitinkami parengėmieji darbai, rengiantis aktyvaus senėjimo metais, metams. Dėkui, žodis Ralfui Jakubui komisijos vardu. Dėkoju pirmininkė, taip pat dėkoju pranešėjui, kitiems Europos parlamento nariams už jūsų rodomą pritarimą šiam pasiūlymui. Dėl to, kad būtų paskelbti Europos aktyvaus senėjimo metai. Komisijos nuomonė yra tokia, kad dabar norime sulaukti greito pritarimo tokiam pasiūlymui, tada galėtume pasiūsti žinutę visai Europai, kad ji pradėtų renktis tokiems teminėms metams. Ir kad tokiu būdu būtų garantuota tokiu metu sėkmė sutarimas tarp tarybos ir parlamento dėl biudžeto bus turbūt svarbiausias klausimas. Dėl pavadinimo susitarti bus daug lengviau, bet dėl biudžeto tai nebus taip lengva. Mes turime vis tik tai parodyti ES ryštą e, organizuoti tokius teminius metus ir tai turime parodyti ir finansiškai komisijos vardu noriu pasakyti šiam komitetui, kad mes turime išteklių iš 2011 metų biudžeto. Tai yra pats svarbiausias biudžetas, kadangi 2011 metais skirtos lėšos parodys aiškių apčiuopiamų rezultatų 2012 metais. Kalbant apie 2012 metų biudžetą, jeigu mes norėtume skirti lėšų iš jo, tai tai nebūtų taip efektyvu, nes mums reikėtų susisiekti su galtiniais gavėjais ir tiesiog nebūtų taip lengva juos laiku panaudoti, tas lėšas laiku panaudoti. Tad mes norime tiesiog informuoti Europos parlamentą, kad e, tokiems teminėms metams lėšų yra ir galbūt būtų <coughs> galima nenumatyti naują biudžeto eilutę Europos temniams metams, bet parengti konstatuojamąją dalį, kur būtų numatyta, kiek komisija jau yra išskirusi lėšų tokiems temniams Europos metams. Yra numatyta maždaug 4 milijonai, šiek tiek daugiau galbūt, eurų pagal dabar esamą euro, e, biudžeto eilutę tai yra 2011 metų biudžetas ir prašysime tokią pačią eilutę įtraukti į 12 metų biudžetą. Ir tai ta suma pinigų taip stipriai nesiskiria nuo pradinio pranešėjo pageidavimo, nors e, tai yra šiek tiek mažiau negu kad pageidauja regi komitetas. Žinoma, galime pateikti e, pasiūlymą dėl to, kaip turėtų skambėti tokia konstatuojamoji dalis ir manau, kad ji būtų tikrai labai naudinga. Dėkui. Pirma, ponas Kasin. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir pirmininkaujančiai Vengrijai, Europos komisijai, gerbiami kolegos. Noriu visų pirma pasveikinti pranešėją, bet kartu noriu išsakyti mūsų pastabas. Alde vardu. Pradinis pasiūlymas buvo pernelyg stipriai paremtas ekonominės veiklos pratesimu vėlesnėme amžiuje. Per daug buvo sulygintas aktyvus senėjimas su ekonominė veikla. Pranešėjas kalbėjo antrą aspektą - vyresnių žmonių vaidmenį šeimose, tarkime, auklint anūkus. Šis aspektas turėtų būti labiau pabrėžtas. Aldė palaikytų būtent tokį požiūrį. Tačiau mes manome, kad trečioji, trečiasis gyvenimo etapas galėtų būti tiksliau apibrieštas. Tam, kad vyresnio amžiaus žmonės galėtų gyventi sveikai ir kad būtų užtikrintas tas aktyvus senėjimas, reikia tam tikro uh, lėšų, finansinio aspekto, bet yra ir kitų aspektų. Savanoriškas darbas, e, švietimas, trečio amžiaus universitetai, tarkime. E, yra dar daugiau tokių sričių, kuriuose dalyvauja vyresni piliečiai. Ir tos rytis nėra pakankamai atspindėtos pasiūlyme. Vyresni piliečiai gali padėti jaunesniesiems, dalindamėsi savo patirtimi ir žiniomis, taip pat jie gali padėti uh, savo bendra amžiams išlikti kiek galima aktyvesniems, kiek galima ilgiau. Tad mes Europos aktyvaus senėjimo metus matome kaip metus skirtus tai visuomenės daliai, kuri dažnai yra vadinama našta visuomeniai. Tais metais galėtume skirti dėmesio tam, kad ši visuomenės dalis galėtų likti sveika, aktyvi, kiek galima ilgiau. Bet nereikėtų pamiršti, kad toje amžiaus grupėje, kurią vadiname vyresniais žmonėms, juk yra ir pakankamai sveikų, ir pakankamai aktyvių žmonių. Tad tarp, solidarumas tarp kartų čia yra būtinas. Netgi vyresnio amžiaus savanoriai visoje Europoje gali būti kaip puikus pavyzdys. Jie parodo, kaip galima išlaikyti e, socialinius ryšius tarp kartų ir užtikrinti gyvenimo kokybę kitiems. Iš tiesų, jeigu mes skirsime tam pakankamai dėmesio, pamatysime, kaip nesunku yra užtikrinti aktyvumą ir vyresnio amžiaus žmonių tarpe. Dėl biudžeto Aldė nepritartų pranešėjo e, pasiūlymui, tokiam koks jis yra dabar, nes jis mūsų nuomonė yra pernelyg ilgas. Teminiai Europos metai galėtų būti tiesiog metai skirti solidarumui tarp kartų. Ačiū. Toliau ponas Milanša Pranok ir po to Silvija Kosta. Děkuji, vážená paní předsedkyně. Na prvním místě chtěl bych poděkovat sprav... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti pranešėjai ponui Kastleriui. Manau, jis gerai padirbėjo ir parengė dokumentą, kuris taps mūsų ateities diskusijų pagrindu ir iš principo aš palaikau jo pranešimą. Noriu atkreipti dėmesį į keletą dalykų. Reikia nepamiršti, kad senėjimas liečia ne tik senyvus žmonės, bet ir visą visuomenę. Ir mums senėti gali būti sudėtingiau nei tiems, kurie dabar yra jau garbaus amžiaus turėtume palaikyti siūlymą įtraukti e, vyresnę kartą į darbo rinką. Neturime jų versti likti darbo rinkoje, bet turime sudaryti galimybės e, surasti užimtumą ir gauti pajamas. Nenoriu visko supaprastinti, bet manau, kad už darbą bet kokiu atveju turi būti mokama. O mes turime sukurti lankstumą darbo rinkoje. Pavyzdžiui, trumpalaikiai, dar, trumpalaikės darbo sutartis, taip pat darbas pusę dienos, kad būtų pasirinkimas. Kitas svarbus dalykas - pavojus kad atsidursi užrybėje dėl informacijos stygiaus. Taigi turime rūpintis tuo, kad vyresni žmonės galėtų naudotis visomis informacijos technologijomis ir neatsilikti nuo jų pažangos, kad taip jie išliktų aktyvus visuomenės dalyviai. Aš palaikau užsakytą pastebėjimą dėl, dėl to, kad reikia susijęti aktyvaus senėjimo metus su kitomis programomis ir priemonėmis, kurios bus diegiamos uh, ir gyvendinamos ES mastų valstybėse narėse. Senėjimo aspektas, senėjimas, kuris mm, esmingai pakeis mūsų gyvenimus, turėtų, tas komponentas turėtų būti visuose projektuose skirtuose dialogui tarp, kultų, tarp kartų, kuriuos vykdome ES. Kitas svarbus dalykas - galimybė naudotis sveikatos apsaugos. E, sistemos paslaugomis. Tai yra labai svarbu, svarstant visą senėjimo procesą. Taip pat reikia suvokti, kad negalime tikėtis, kad galėsime savimi visapusiškai rūpintis iki pat gyvenimo pabaigos. Būtent todėl reikia skatinti socialinių paslaugų e, tinklą. Silvija Kosta. Silvija Kosta, po to Jankala Kazlauski. Mm, Ačiū. Noriu padėkoti pranešėjui. Aš pritariu daugeliu jo iškeltų pasiūlymų. Aš taip pat manau, kad būtų tikrai geriau, jeigu pavadinimas būtų sutrumpintas - aktyvus senėjimas ir solidarumas tarp kartų. Ir pritariu kitų kalbėtojų išsakytoms mintims. Žinoma, svarbu išlaikyti vyresnius žmonės aktyvius, užtikrinti, kad jie būtų aktyvus ir darbo rinkoje. Turime ir jaunąją kartą įtraukti į tai. Norime užtikrinti, kad gyventojų, kad, kad senėjantis gyventojai nebūtų nusimti visuomenės paribi. Reikia laikytis tokio visą apimančio požiūrio. Sveikatos apsaugos sistema, toliau problemų prevencijos klausimai. Pas, pastangos siekiant užtikrinti, kad situacija neblogėtų ir turime rūpintis, kad žmonės nepradėtų skursti. Dar savanoriškumo aspektas yra, kaip žinote, paskelbti Europos sava, savanoriško, savanoriškumo metai. Kita vertus, senyvi žmonės juk yra turi labai daug patirties ir jie turi, tik, gali labai daug kur prisidėti. Jie gali sutikti daug informacijos, pavyzdžiui, savanoriams. Taip pat jie gali būti svarbių švietimo, mokymo šaltinių, bendradarbiavimo, padėti bendradarbiavimą, skatinti. Jie gali įsilieti į vietos ir regionų mastų vykdomą veiklą. Manau, kad tie metai gali taip pat ir būti metais, kuomet daugybė projektų vykdoma mokyklose, kad mokiniai dalyvautų tokiuose projektuose. Jie galėtų išmokyti vyresnius žmonės. Mokiniai galėtų išmokyti vyresnius žmonės naudotis kompiuteriais, pavyzdžiui. Dar vienas dalykas. nuomonėje, kurią rengėme, turėtumėme konstatuoti, kad esame pasirengę palaikyti nevyriausybinės organizacijas, kurios remia tokį požiūrį. Tai yra, jie, jų darbas turi vykti tokiu pagrindu, kad nebūtų izolia, izoliuojamos atskiros kartos. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Podczas e, analizy wniosku przygotowanego przez Komisję Europejską. nagrinėdamas komisijos pakvietekstą ir kolegos Kestlero parengtą tekstą, norėčiau išsakyti keletą pastebėjimų. Visų pirma, dėl 12 punkto. Ten kalbama apie tai, kad vis daugiau senyvų žmonių dirba ir taip pat, kad minimos inovacijos. Uh, novatoriški sprendimai naujos technologijos gali labai pasitarnauti, pavyzdžiui, sprendžiant su sveikata susijusias problemas, bei taip pat e, užtikrinant darbo organizavimą. Man atrodo, svarbus dalykas tobulinti įgūdžius visos karjeros metu, bet taip pat perduoti sukauptą patirtį jaunesnėje kartai. Taigi reikia sutelkti dėmesį į žinių ir patirties perdavimą socialiniai įgūdžiai. Vyresnė karta tikrai galėtų daug nuveikti ir pasidalinti tais įgūdžiais su jaunesnėje karta. 2012 bus taip pat savanoriškumo metai. Ir, sušau, 2011 yra savanoriškumo metai ir manau, kad šių metų iniciatyvos galėtų būti tęsiamos ir kitais metais. Uh, Ir turime kalbėti apie įvairiausius lygmenis, kurie, kuriais reikia iniciatyvų Europos regioninių vietos mastu. Regio, nevyriausybinės organizacijos turi dalyvauti, taip pat visi socialiniai partneriai. Ir dėl to aš palaikau siūlymą 2012 paskelbti aktyvaus senėjimo metais. Ačiū. Vėliau Marian Harkin. Ačiū. Dėkoju pranešėjai, jo dokumente yra tikrai gerų minčių, aš paremsiu kolegos Alkokacino pasiūlymus, bet dar kai ką pridursiu. Daugelis kalbėtusių jau kalbėjo apie, kad, apie tai, kad e, kiekvienai sričiai skirti metai yra susiję. Mes šie metai yra E, savanoriškumo metais, o aktyvus senėjimas yra susijęs, svarbi dalis tokių iniciatyvų. Todėl reikia sukurti sinergijas tarp tų metų. Ir tie metai, šie metai, kuomet jie pasibaigs, net, iniciatyvos ir projektai neturėtų baigtis taip pat. Ir mums reikia užtikrinti, kad E, vyresni gyventojai, aktyvaus senėjimo grupės, ne, nevyriausybinės organizacijos dalyvautų. Pavyzdžiui, 2011-aisiais kuriamas 33 nevyriausybinio organizacijų dirbančio aktyvaus senėjimo srityje tinklas, jos dirba su komisija ir parlamentu, kad šie metai būtų sėkmingų projektų metai. Bet reikia, kad viskas nebūtų primesta iš viršaus, kad iniciatyva ateitų iš uh, e, iš, iš kitų grupių. Taip pat regi komitetas. Jie akcentuoja, kad vietos regionų veikėjai turi dalyvauti šio, šių metų projektuose. Galiausiai pensijų klausimas. Taip pat aptariamas šiame pranešime, atrodo, kad ketvirtame pakeitime apie tai kalbama, kur pranešėjas mini tris ramščius. At, prisimenant šio ryto diskusiją, tikriausiai na, ne, nepritarsiu tiems siūlymams, aš pateikiau pakeitimą, bet šiaip tai dokumentas gerai parengtas. Uh, Prieš perdant žodį pranešėjų noriu pati šitą pasakyti, aš iš tiesų džiaugiuosi, kad mes taip aktyviai kalbame apie aktyvų senėjimą. Ir kad buvo paminėti taip pat žmonės su negale, nes jų taip pat yra netiek ir mažai. Kalbant apie 16 pakeitimą, tai ką sakė ponia Harkin ir kiti kolegos, iš tiesų yra numatoma labai daug e, teminių Europos metų. Jų metu yra organizuojamos konferencijos, daug kitų iniciatyvų ir mes visi nuolat kartojame, kokie yra puikūs tokie metai. Bet jeigu nebus realių apčiuopiamų, uh, rezultatų kiekvienų metų pabaigoje, tai tie, visos tos veiklos tiesiog pasimirš. Tad reikia dabar nusimatyti realius rezultatus, kuriuos norėtume pamatyti metų pabaigoje. Vienas iš mano pagėdaujamų rezultatų tai būtų horizontali direktyva e, skirta kovai su diskriminacija dėl amžiaus. Ir taip pat kur būtų kalbama apie prieigą prie paslaugų ir prekių. Jau keletą metų yra bandoma tokią direktyvą patvirtinti, bet jie yra nuolat blokuojama, vis atsiranda sunkumų, tad būtų tikrai labai puiku, jeigu tos visos kliūtis būtų panaikintos ir sugriautos, remiantis iniciatyva tiek įvairių e, visuomenės grupių ir kiek tų aktyvių piliečių. Ir jeigu ta direktyva būtų patvirtinta, tai būtų tikrai puikus rezultatas. Galėtų prie to prisidėti ir NVO. Ir tikrai turėtume visi stengtis, kad tie teigiami rezultatai, kurių laukiame, būtų teigiami. Ir tuomet metų pabaigoje galėtume visi pasakyti, kad štai pasiekėme tokių rezultatų, galime jais remtis ir eiti toliau. Ačiū žodis pranešėjui. Tikiu, dėkuoju gerbiamas kolegos, gerbiami kolegos už jūsų pritarimą, už jūsų pakeitimų siūlymus. Negalėsiu atsakyti į jūsų klausimus ir atsižvelgti į pageidavimus kiekvieną atskirai, tačiau norėčiau bendrindamas pakalbėti apie pagrindinius dalykus. Mes anksčiau kalbėjome, kad aktyvaus senėjimas kaip antraštė yra per, antraštė yra per trumpa. Todėl mes pabandėme surasti ilgesnį antraštę, kad atsispindėtų ir solidarumas su kitomis kartomis Aš artimiausių metų susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir pabandysiu paieškoti tinkamiausių sprendimo. Kodėl aš patekiau tokią antraštę? Galbūt ją galime paversti ir paantraštę. Mes visada stengiamės atsižvelgti į tai, kad ir vyresnio amžiaus žmonės turėtų galimybę gyventi oriai turėti pakankamai pajamų ir taip pat galėtų keisti savo sukauptą patirtimį su kitais. Todėl aš į antraštę įtraukiau ir orumą, ir taip pat ir tą gyvybingumo savoką, kad žmogus būtų ir aktyvus, gyventų oriai ir taip pat būtų pakankamai vitalus. Būtent į tai aš norėjau atsižvelgti šioje antraštėje ir žinoma į solidarumą, kuris neturėtų apsiliboti tik tai 2012 metais. Todėl mes čia pateikėme ir sidabrinės kartos savoką, kuri mums galėtų padėti, mums jaunesniai kartai galėtų padėti padėti įsitvirtinti šiame gyvenime, šioje visuomenėje. Taigi dėl visų tų samprotavimų aš pasiūliau tokią pantrašę, tačiau aš manau, kad mums pavyks susitarti. 416 pakeitimų siūlymų nebuvo pateikta priešingai negu aptariant pensijų fondo klausimą. Ponas e, Cabo pateikė klausimą. Dėkoju už tai, kad jisai atkreipė dėmesį į tai, kad aktyvus senėjimas prasideda tada, kai žmogus gimsta. Jau tada pradeda tiksėti aktyvaus senėjimo laikrodis. Ir todėl mes atsižvelgėme į jūsų pastabą, kad reikia pradėti nuo pat pradžių apie mm, palankės darbo, gyvenimo sąlygas, medicinę, medicinos apsaugą ir taip toliau. Galime vadovautis ir tuo požiūriu, kad senėjimas prasideda nuo gimimo ir jisai tęsiasi visą e, gyvenimo amžių. Dėl pensijų ir trijų ramščių. Ši diskusija yra pakankamai ilga ir sudėtinga. Reikėtų pagalvoti, kaip išspręsti šią problemą. Jūsų nuoroda dėl nevyriausybinių organizacijų aš priimsiu domin, kadangi buvo pateikta ir kitų su šia tema susijusių pasiūlymų, jie visi naudingi. Taigi aš dėkoju Jums už paramą ir dėkoju už pasiūlymus siekti įgyvendinti visas nuostatas ir vietos lygmenių, kadangi vietoje sprendžiasi visi klausimai. Taip pat dėkoju pirmininkiai, kuri teigia, kad nesvarbu suorganizuoti kuo daugiau konferencijų Bruselėje ar sostinėse, nesvarbu parodyti, kad ES paskelbė senėjimo metus O svarbiausias dalykas, svarbiausia mintis, kuriai norėčiau pritarti, yra būtent siūlymas skelbiant kokius nors Europos metus pažvelgti, ar pasiekimi kokie nors rezultatai, užtikrinti tam tikrą stebėseną, o neapsiriboti tik tai viešaisiais ryšiais. Todėl reikėtų pagalvoti apie stebėsenos galimybės, apie e, siūlymus, kaip patikrinti kitų Europos masto metų rezultatus. Dėkoju. Pakeitimus galite pateikti iki vasario 11 dienos kovo 16 komitete balsuosime dėl šio pasiūlymo, o po to, gegužės mėnesį plenarinėme posėdėje bus balsuojama. Atsiprašau, pakeitimus galima pateikti iki vasario 9 dienos, 12, dieno, 12 e, valandos. Galime pereiti prie ponios Steinberg, apie, kuri kalbės apie judų jaunimą. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiamės kolegės, labai svarbus bendrasis profesinis mokymas siekiant įtraukti jaunąją kartą į E, darbo rinką ir žinoma reikia užtikrinti jaunų piliečių judumą, kad jie galėtų dalyvauti Europos darbo rinkoje. Taip pat reikia stengtis, kad jaunimas nebūtų eliminuotas iš darbo rinkos. Komisijos pasiūlymas in judus judimo, jaunimas siekia padėti įgyvendinti strategijos 2020 tikslus ir siūlo 28 pagrindinės priemonės, kurios padėtų e, padidinti mokslo patrauklumą, profesinio moko, mokymo patrauklumą, tačiau čia neturėtume sumesti į vieną dokumentą visų jau egzistuojančių programų ir labai svarbu neformuluoti tik tai žodžius ir ketinimus, reikia imtis veiksmų. Komisijos ataskatoje trūksta kai kurių dalykų, pavyzdžiui, nieko nesakoma apie skatinimą, finansinę paramą, o kalbant konkrečiai apie judumą, nekalba mama apie praktikų ir profesinio mokymo kokybę. Ypatingai reikia skaitinti jaunus žmonės, kurie turi tam tikrą papildomą, mm, papildomų problemų, tai yra gyvena atokiuose regionuose, yra neįgalus ir taip toliau. Lygiai taip pat reikia atkreipti dėmesį į socialinius standartus, e, kolektyvinės teisės ir kitus dalykus, apie kuriuos jau kalbėjome mūsų posėdžiuose, reikia numatyti minimalius standartus e, profesinėms praktikoms. Taip pat būtina siekti, kad būtų mokoma pagal vadovaujantis technologinę pažangą. Ilos labai aiškiai parodė, kad jaunimas nėra įtrauktas pakankamai į įmonių valdymą ir kad jaunimas dažnai kenčia nuo ypatingo nedarbo. Todėl reikia suformuluoti tikslus, kurių pasi, į, į, įdėgymą galima patikrinti. Tuo labiau, kad jaunimas turi turėti galimybių ir kurti šeimas bei gimdyti vaikus, todėl būtina sustiprinti šeimos aplinką, galimybės dalyvauti profesinėje veikloje, darbo rinkoje, atsižvelgiant į konkrečtaus piliečio prioritetus bei polinkius. Sutrumpinsiu savo pranešimą ir paminėsiu tik tai bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo e, kokybę, taip pat e, tolesnio profesinio mokymosi kokybę. Yra įvairių galimybių išplėsti tekstą, papildyti jį įvairiais pasiūlymais, Aš dar. Aš negaliu paminėti visų pakeitimo siūlymų, tačiau iš esmės galiu pasakyti, kad esminių skirtumų mūsų nuomonėse nėra. Aš tikoju už bendradarbiavimą komitete ir tikiuosi, kad mes pakankamai logiškai papildysime šią ataskaitą. Ačiū ponas Gutjera Reto. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, koks yra svarbus jaunimas ir jaunimo judumas. Ir ši iniciatyva yra iš tiesų viena iš pastangų gerinti jaunimo e, užimtumui. Tai buvo vienas iš prioritetų pirmininkaujant Ispanijai ir kitoms valstybėms narėms. Yra svarbu, kad jaunimas būtų ES reikalų centre, juk iš tiesų jaunimas yra ypač svarbus, kuriant Europos ateitį. Todėl yra ypač svarbu, kad leistume jaunimui patiems susikurti savo orę ateitį. Uh, nes tai yra pakankamai svarbus klausimas pačiam jaunimui. Kalbant apie šeštąjį komunikatą, turime nepamiršti jaunimo mokymo, nes be tinkamo išsilavinimo jie negali savo garantuoti deramo uh, užimtumo ir gerų darbo vietų. Čia yra didelis skirtumai tarp įvairių valstybių narių. Uh, Labai daug kur yra atsitiktinis užimtumas jaunimo tarpe. Ir kartais nėra jokios priežasties su jaunais darbuotojais sudarinėti laikinas darbo sutartis. Ir kartais būna sunkumų jaunimui, kai jie nori pereiti nuo, dalin, nuo darbo pusė darbo dienos į darbą pilną darbo dieną. Jo, jeigu jie nori e, toliau mokytis, siekti aukštesnių mokslo rezultatų, sunku būna tai suderinti su darbu. Tokios yra problemos. Ir tai taip pat yra jaunimo teisų ribojimas. O jeigu tos teisės bus ribojamos, tai tikrai neprisidės prie jaunimo užimtumo. Tai mes jau matėme pastaraisiais metais. Ir nepaisant to, kad buvo bandoma sustiprinti tam tikras garantijas ir teisės jaunimui per pastarosius dešimtmečius, mums nepavyko sumažinti e, skirtumo tarp bendro nedarbo lygio ir nedarbo lygio tarp jaunimo. Iš tiesų, jaunimo nedarbas kartais yra net didesnis negu bendras nedarbo lygis. Europoje yra daugiau negu 5 milijonai nedirbančių žmonių ir didelę dalį iš jų sudaro jaunimas. Yra pastebėta, kad laiko tarpas nuo mokyklos ar universiteto baigimo iki įsileimo į darbo rinką vis didėja. Todėl Europos produktivumo modelis keičiasi, stengiamės kurti e, kokybiškas darbo jėgas, e, kvalifikuotas darbo jėgas ir tam būtina užtikrinti žmonių išsilavinimą. 25 procentai darbo vietų uh, reikalauja aukšto išsilavinimo, 50 procentų reikalauja vidutinio išsilavinimo. 40 e, procentų darbo vietų yra reikalaujama išsilavinimo įgyto užsienyje arba tam tikros patirties įgytos užsienyje. Todėl yra svarbu užtikrinti, kad jaunimas baigtų visą vidurinę mokyklą ir turime skatinti juos stoti į universitetus arba kitas aukštasias mokyklas. Taip pat turime dalintis gerąją praktiką, užtikrinti sinergiją ir bendradarbiavimą tarp aukštųjų, aukšto mokslo institucijų, tarp įvairių valstybių narių. Aš taip pat norėčiau pateikti ir konkrečių pasiūlymų, nes jie čia yra gyvybiškai svarbus. Reikėtų užtikrinti, kad visose sutartise sudaromose su jaunais darbuotojais arba jaunimu turėtų būti numatytos Europo, jaunimo teisės ir jų užtikrinimas. Čia turiu omenyje stipendijų sutartis, e, sąrašus stipendijoms gauti ir panašiai. Taip pat yra svarbu, kad gautume kiek galima daugiau lėšų iš Europos struktūrinių fondų ir tas lėšas nukreiptume užimtumui jaunimo tarpę didinti yra Europos investicijų bankas, e, taip pat kitų finansavimo šaltinių, tiesiog reikia pasitelkti vaizduotę. Krizė labai aiškiai parodė, kad investicinės priemonės skirtos verslo įmonėms neturėtų apsiriboti vien tik tai verslu. Turime ieškoti finansavimo ir finansinės pagalbos kitoms visuomenės grupėms. Bet iš esmės aš pritariu e, nuomonės projektų ir manau, kad mes galime puikiai ir sėkmingai bendradarbiauti ir parengti galutinį nuomonės variantą. Ir mm, parengti ją taip, kad tai sulauktų kiek galima daugiau pritarimo, nes judus jaunimas galėtų būti ta vilties žinia jaunimui Europoje. Dėkui. Ačiū. Ponas Barkas, po to Haren Mar Marin Harkin. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Štainroik už nuomonę. Manau, ji labai gerai atspindi visą problematiką. Iš tiesų, jaunimas yra Europos ateitis, o jaunimo nedarbas yra didžiulis ir tai galima įvardinti kaip didžiulę katastrofą. Jeigu kalbame apie prarastą kartą, tai tai iš dėlies ir teisinga. Todėl šiuo, šią nuomonę mes galime įnešti didžiulį indėlį, skatinant jaunimo užimtumą. Penktasis straipsnis ir kompetencijų sritys subsidiarumo principas taip pat numato, kad ir darbo rinkos dalykai, ir socialiniai klausimai yra valstybių narių kompetencija, tačiau ir šiais klausimais mes galėtume kai ką pasiūlyti. Kadangi laiko liko nedaug, norėčiau išsakyti tik tai keletą pastabų ir paminėti keletą klausimų. Antrajame straipsnė kalbama apie darbo sutartys, kuriuose yra numatomos darbdaviui neribotos teisės. E, e, laikino darbo sutartys arba nepilnos darbo dienos sutartys yra klausimai, kuriuos reikia spręsti ateityje dėl kriterijų ar indikatorių Nemanau, kad reikėtų reikalauti papildomų statistinių duomenų. Pastraisiais metais tų jų yra labai daug. Kita vertus, tie statistiniai duomenys nėra pakankamai išsamus. Ir dėl to siūlymo aš turiu šiek tiek abejonių. Dėl e, kvalifikacijos. E, pažymėjimų, diplomų pripažinimo. Jau dabar susidurime su problemomis atskirose valstybėse, pripa, pripažįstant kitos valstybės kvalifikacijos patvirtinimo diplomus ir dokumentus. E, valstybės programos skatinančios jaunimo darbą, užimtumą. Jau tokių modelių yra įdėkta daugelį valstybių, juos reikėtų atsižvelgti. Dėl trumpalaikių darbo sutarčių iš tiesų, sudarant tokias sutartis, laikino darbo sutartis, ne, suteikiama pakankamai stabilumo jaunimo darbo rinkoje. Ir komisija numato e, pasiūlyti, e, numatyti e, mokesčių lengvatas tais atvejais, jeigu yra su jaunimu sudaromos neribotos trukmės, neterminuotos darbo sutartys. Tačiau nežinau, kaip tai bus gyvenimo praktikoje. Kitas dalykas administraciniai aspektai. Neseniai užtikau statistinius duomenis, kurie rodo, kad tik 5, kai kur 10 procentų jaunų žmonių suranda darbą tarpininkaujant e, darbo biržoms. Todėl darbo biržoms e, kaip tarpininkui turėtų tekti svarbesnis vaidmuo ateityje. O apskritai manau, kad šita nuomonė yra naudinga ir šis dokumentas yra geros kokybės. Uh, Marian Harkin, Ačiū, Marian Harkin. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, dėkoju pranešėjai už parengtą nuomonę. Mūsų frakcijos pranešėja Nadė Hiršt balsuoja kitame komitete, todėl jį prašė jos vardu išsakyti mūsų uh, frakcijos nuomonę. Nadija palaiko siūlymą dėl jaunuomenės judumo, pritarė to klausimo svarbai. Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad ketvirtoje pastraipoje yra uh, žodžiai užimtumo tikslais. Nes kartais kalbame apie judumą, su, tarsi suvokiama, kad tas judumas vyksta savo paties labui. Turime kalbėti ne tik apie mo, mokymosi mainus, bet ir uh, E, galimybę dirbti. Taip pat jūrės, jį palaiko jūrės iniciatyva skirta užimtumui ir ji taip pat mano, kad reikia imtis veiksmų, kad užtikrintume, jog mokiniai neišeitų, nenustotų lankyti mokyklos. Ir dėl antros pastraipos ankstesnis kalbėtojas apie tai kalbėjo socialinių teisių apribojimas ir susiję juridiniai aspektai. Ir ji minėjo, kad reikia pasirūpinti tuo, kad jauni žmonės gavę pirmąjį darbą nepatirtų, ne, neatsirastų tokio situacijai. O aš pati noriu pasakyti štai, kad aš palaikau trečios pastraipos formuluotę. Jūs ten sakote, kad pažangą reikia stebėti gyvendinimo etape ir tai reikia daryti pasirimant aiškiais kriterijais. Ir žinoma, parlamentas čia gali suvaidinti savo vaidmenį ir užtikrinti, kad taip ir vyktų. Ir mums būtų tikrai naudinga tai taip pat ir 2010 strategijos tikslų kontekste, siekiantų tikslų. Žinau, kad yra rengiama nuomonė, pagrindų nuomonė dėl Europos mokymo ir švietimo sistemų tobulinimo. Manau, svarbu mokymus ir švietimą sieti su darbo vietomis. Negalime nekreipti dėmesio į makroekonominę padėtį, nes tai yra labai aktualu. Mes juk gyvename, dirbame ne vakume. Ir galbūt reikėtų pasiūlyti pakeitimą šiai nuomoniai, kad, kaip jau sakiau, ne, ne, ne, nesudarytis viską dirbame ir, ir gyvename vakume. Toliau dešimta pastraipa. Visiškai pritariu Jums dėl to, kad reikia Europos e, stažuočių pagrindų sistemos. Tai tikrai būtų naudinga jaunimui. Ačiū toliau pranešimo autorė apibendrinti suteikiamas žodis. Ja, zunächst mal vielen Dank. Dėkuoju už aktyvų dalyvavimą diskusijoje, už jūsų pastabas. Iš tikrųjų, kalbame apie prarastą kartą, kuri galėtų būti naudinga darbo rinkoje. Vokietijoje netgi kalbama apie ištiestą jauno žmogaus ranką. Dėl antrojo punkto buvo pateikta keltas klausimų. Mes šiuo metu siekiame su paprasti, paprasinti darbo sąlygas arba reikalavimus darbo aplinkai, kad pritrauktume kuo daugiau žmonių į darbo rinką. Tačiau ILO nurodė, kad čia neturėtų būti jokių sąsajų dėl papildomų indikatorių. Norėčiau pritarti jūsų nuomonėj, kad reikia turėti galimybę palyginti duomenis dėl kvalifikaciją patvirtinančių diplomų pripažinimų. Šita tema Vokietijoje labai dažnai aptarinėjama ir šios dienos laikraštyje skaičiau, kad federacinė kanclerė nori ateityje siekti, kad per 12 mėnesius tokie kvalifikacijos dokumentai, diplomai per 12 mėnesių turėtų būti pripažįstami. Taigi, numaty... darbo organizavimo, tarpininkavimo struktūrų veikla kai kuriuose valstybėse yra pakankamai veiksminga, iki 10 procentų yra pasiūloma per jas darbo vietų jaunimui. Dėl, dėl biurokratijos mažinimo buvo išsakyta nuomonė. Vėliau galbūt galėtume pasiaiškinti, ką jūs turite omenyje arba kaip siūlytumėte ją sumažinti ir ką konkrečiai manote. Be to, dėl sąsojų su kitais komitetais, žinoma, ir kultūros komitetas galėtų būti įsitraukti į diskusiją, bet apie tai reikėtų dar pagalvoti rimčiau. Ačiū. Pakeitimus reikia įteikti iki vasario 11, juos svarstysime kovo 15, komitete tvirtinsime kovo 16, kultūros komitete e, tvirtinama 11.12 ir po to plenarnėme posėdyje, gegužės mėnesį. Taigi periname prie kitos dar, darbo atvarkės temos - inovatoriški sprendimai ir Europoje po pertvarkymo krizės. Po krizės. Ačiū. Inovacijų sąjunga yra viena, vienas iš 2020 strategijos tikslų. Jos tikslas užtikrinti, kad novatoriški sprendimai pavirstų produktais ir paslaugomis, kurie kurtų gerovę ir darbo vietas. Tai žinoma labai svarbu ypač dabar, siautėjant finansinį krizį. Yra daugybė dalykų, kuriuos galėtumėme įtraukti suvokti kaip inovacijų, inovacijų sąjungą. Tačiau mūsų komitete mes turime suteik, sutelkti dėmesį į socialinius reikalus. Moksliniai tyrimai ir inovacijos vaidina svarbu vaidmenį, kuriant gerovę ir sprendžiant ir, ir atremiant visuomenį iškylančius iššūkius novatoriški sprendimai turėtų būti pasitelkti, sprendžiant E, Europos laukiančius uždavinius demografijos srityje ir kitose srityse. Ir būtent todėl savo nuomonėje aš akcentuoju, kaip svarbu pilotinės partnerystės sveiko ir aktyvaus senėjimo srityje. Taip pat noriu rekomenduoti pasinaudoti valstybių narių gebėjimais kurti partnerystės sparčiau. Mums reikia daugiau tokių eksperimentinių partnerysčių ir laukiu, kad komisija jų inicijuotų daugiau. Socialiniai, socialinės inovacijos taip pat galėtų tapti Europos socialinio fondo programų prioritetu. Reikia skatinti inovatyvumą visuomenėje, skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymasi ir mokymus siūlyti mokymus visų e, amžių grupėms. Reikia sutelkti dėmesį į sektorius, kurie sukuria didžiausią augimą. Pavyzdžiui, informacijos ir komunikacijų sektorius, kuris ES 2008 metais sukūrė 700 milijardus eurų, sukūrė 40 procentų Europos uh, našumo augimo, Europos in, inovatoriškumo galimybės šiame sektoriuje yra labai, čia slypi labai dėlis potencialas ir reikia raginti mm, aktyviau veikti šioje srityje. Raginame mažas vidutinės įmonės bei piliečius aktyviau dalyvauti procesuose ir projektuose, kuriuose sukūriamos naujos paslaugos. Ir galiausiai norėčiau aptarti dar štai, ką Europos inovacijų strategija turėtų būti uh, E, harmonizuota, kad ji būtų lengviau valdoma, užtikrintų geresnę prieigą prie finansų ir e, būtų mažiau biurokratiška. Ir kad tai būtų įmanoma, turime sukurti Europos mokslinių tyrimų erdvę ir turime su, sudaryti sąlygas mokslininkams laisvai judėti Europoje. Iš vienos valstybės į kitą be jokių kliučių. Taip pat turėtume skatinti rizikos kapitalo investicijas į uh, verslą, nes tai yra didžiausias, čia yra didžiausias saugimo potencialas. Taigi, es norėčiau akcentuoti šiuos minėtus klausimus ir dabar esu pasirengusi išklausyti jūsų nuomonių. Dėkoju. Pirma, ponė Edita Stela. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, koks tai yra aktualus klausimas ir pasveikinti pranešėją parengus tokį dokumentą. Inovacijos yra Europa 2020 strategijos esmė. Ir kaip jau buvo pasakyta, inovacijos sukuria didžiulį potencialą kurti naujas darbo vietas, jos taip pat gali prisidėti kovojant uh, su gyventojų mažėjimu, taip pat su skirtumais sveikatos apsaugos srityje, energetikos problemomis. Nu, inovacijos mums gali padėti kurti ekologiškas darbo vietas, taip pat gaminti energiją iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Todėl siekdami tvarių, protingų inovatyvių tikslų e, įgyvendintume ir Europą 2020 strategijos tikslus. Komisija spėja, kad iki 2020 metų turėtume būti sukūrę 3,7 milijonus naujų darbo vietų ir padidinę jų ir padidinę BVP 800 milijardų eurų tai turėtų būti pasiekta iki 2025 metų. Tad e, moksliniai tyrimai ir inovacijos yra iš tiesų labai svarbus siekiant tokių tikslų. Mums reikia atlik, sukurti dar milijoną darbo vietų tyrimų srityje, o taip galima pasiekti tik tai, jeigu aktyviai dalyvaus moteris. Reikia skurti daugiau darbo vietų tyrimų srityje moterims. Be to, reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių tam, kad visi galėtų pasinaudoti tokios sinergijos naudą. Nepaisant krizės ir taupimo priemonių, valstybės narės privalėjo mažinti uh, įvairias investicijas į įvairias rytis ir nuo to nukentėjo uh, moksliniai tyrimai, bet taip toliau tęsti nebegali, kadangi nukentėtų mūsų europiniai projektai ateityje. Visiškai nekeista, kad šios savaitės ES taryboje bus kalbama apie problemas susijusias su energetika ir inovacijomis šioje srityje. Ir tai tik tai dar kartą įrodo, kokia tai aktuali tema. mano frakcija pritarė pranešėjos pagrindiniam požiūriui, bet mes pateiksime keletą pakeitimų tam, kad ši nuomonė taptų dar tobulesnė. Ačiū. Ar yra dar norinčių pasisakyti, klausė pirmininkė? Ne. Aš turiu vieną klausimą dėl šeštosios pastraipos. Čia kalbama apie tai, kad inovacijos turi būti skatinamos vykdant bendrus tarp valstybinius viešojo sektoriaus projektus. Gal galėtumėte paaiškinti, kaip jūs įsivaizduojate tokį pasiūlymą įgyvendintą praktikoje? Aš tikrai neprieštarauju tokiam pasiūlymui, bet ne iki galo suprantu, ką jūs turite galvoje. Ačiū. Pone Sėja, žodis jums. Dėkoju. Dėkoju ir už jūsų komentarus ponė pirmininkė, uždavė klausimą. Ir aš galiu jį atsakydama pasakyti, kad inovacijos turi būti skatinamos vykdant viešojo sektoriaus tarptautinius projektus. Toks buvo jūsų klausimas, ar ne? Taip. Aš ir penktoje pastraipoje teigiu, kad galima būtų e, sukurti veiksmingą Europos mokslinių tyrimų erdvę. Ir tie viešojo sektoriaus projektai, kurie turėtų būti skatinami, tai būtų būtent tie projektai gyvendinami to, to, toje Europos mokslo tyrimų erdvėje. Ta aš turiu galvoje sakydama tarp valstybiniai projektai. Dėkui, ar yra dar norinčių pasisakyti? Ne, tuomet terminas pateikti pakeitimus yra vasario 11 juos svarstysime iki kovo 15-osios, 16-ąją kovo dėl jų balsuosime. Įtrė komitete balsavimas vyks balandžio 20, o plenarinėme posėdėje dėl šio klausimo būtų balsuojama gegužės mėnesį. Dabar galime keliauti toliau ir pereiti prie brandolinio kūro ir radioaktyvių atliekų tvarkymas. Yeah. Um, yeah, Jean Lambert, unfortunately... Jean Lambert negalėjo pasilikti čia. Ji yra pranešėja ir lybė komitete posėdžiai vyksta vienu metu. Ji paprašė manęs pasisakyti jos vardu. Aš išdėsiu kai kuriuos e, punktus ir aš paskui esu pasiruošusi atidžiai išklausyti jūsų pastebėjimo. Visų pirma, norėtume pabrėžti, kad ne, nežiūrint pranešimo pavadinimo mes kalbame ne apie brandolinę energetiką, ar mums tai patinka ar ne. Žinau, kad daugelis pageidautų matyti žodį nuklyje, bet čia kalbame ne, bra, ne apie brandolinę energiją, bet apie darbuotojų sveikatą ir saugą darbe. Norėčiau pasakyti keletą dalykų. Jean Lambert mano, kad ES veikimo sutartis, ypač jos 153 straipsnis yra tinkamesnis juridinis pagrindas, nes e, darbuotojų sveikatos e, apsauga ir sauga, ten numatė bei socialinės konsultacijos. Ji mano, kad reikėtų kalbėti apie visus darbuotojus, kuriems tenka savo darbę susidurti su radioaktyviomis atliekomis ir radioaktyviomis alternatyviu panaudotų kūru. Ji taip mano, kad senos, senesnės atlikos taip pat turi būti įtrauktos į saugumo priemonių planavimą. Kalbant apie darbo vietų saugą ir nepriklausomų institucijų vykdomus patikrinimus, tai jų vaidmuo yra ypač svarbu, nes žmogiška klaida kartais gali reikšti pražutingas pasiekmes. Dar vienas dalykas, visi darbuotojai turi suvokti, koks yra jų darbo pobūdis ir turi būti apie tai informuoti. Taip pat visi subrangovai turi laikytis griežtų kokybės kriterijų ir būti atitinkamai parengti prieš imantis šių užduočių. Pranešėja taip pat teikia pasiūlymus ir dėl atsakomybės susijusios su darbu, ilga, darbu ilgą laiką vietoje, kuri, darbo vietoje, kuri kelia grėsmę sveikatai. Dar vienas aspektas, kur, kur, kurio tikriausiai nesvarstysime užimtumo komitete, bet vis dėlto turime pasirūpinti, kad žmonės dirbantis su radioaktyvimis atlikomis būtų tinkamai apsaugoti ir kad būtų rūpinamasi visų darbuotojų, kuriems tenka uh, turėti reikalų su šia medžiaga, sveikatos apsauga. Iš ten ir po to, ponė Maisner. Ja, Dėkoju. Iš pirmo įspūdžio pranešimas yra priimtinas, tačiau galbūt reikėtų išplėsti teisinės nuostatas, nurodant pagrindinių teisių 31 e, straipsnį, taip pat konvencijos 115 straipsnį, aš manau, kad reikėtų patikslinti šios direktyvos taikymo sritį. Dėl pakeitimo siūlymų, kurį pateikė Čin Lambert, reikia konkrečiai kalbėti apie uh, uh, atskirimą ir taip pat skydų uh, suform, įrengimą, kad e, žmonės nenukentėtų nuo radioaktyvaus spinduliavimo, o taip pat reikėtų numatyti ir papildomas paslaugas tiems, kurie turėjo e, sąsojų su radioaktyvomis medžiagomis. Ir taip pat buvo minėta kontrolės funkcija, kurią įgyvendintų trečiosios šalys. Taip pat e, sankcijų aspektas buvo paminėtas, bet e, paminėjus visus tos dalykus reikėtų konstatuoti, kad mes pritarėme siūlymams, nespręsdami ar reikia taikyti su brandolinė energetika ar ne, bet labai svarbu atitinkamai apsaugoti darbuotojus dirbančius šioje srityje. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch äh, herzlich. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai. Jos šiandien nėra posėdėje, ją pavaduoja kolegė. Labai svarbu paminėti, kad e, pranešėja priklauso žaliajai e, partijai kuri pakankamai kritiškai vertina atominę energetiką, tačiau kadangi čia kalbame apie, ne apie atominę energetiką, o apie asmenys, kurie dirba iš radioaktyvių atliekų tvarkymo srityje, tai šitie pasiūlymai yra pakankamai naudingi. Reikia paminėti konkrečius žingsnius, kurių reikia imtis. Mes pateiksime tinkamas pastabas šiuo klausimu, tačiau kita vertus reikėtų pasiteirauti, ar yra kokiu nors konkrečių nuostatų valstybėse narėse ir kai siūloma, ar tų nuostabų laikomasi, reikia pagalvoti, kaip tai padaryti. Iš esmės, čia nuomonė parengta kokybiškai atsižvelgiama į darbdavių ir darbuotojų tarpusavio santykius, atsižvelgiama į tai, ką reikėtų numatyti siekiant e, užtikrinti atitinkamas darbo sąlygas ir teisės nuostatas. Pone Esaja, ačiū pirmininkė. Turiu vieną klausimą. Ši nuomonė susijusi su sauga darbo vietoje. Panaudotas kuras ir radioaktyvios atlikos. Ta prasme, šiame kontekste uh, Pavyzdžiui, laisvas prekių judėjimas galbūt neturėtų būti leidžiamas, ar kaip ten yra, gal pranešėja, žinot, sakymą, bet labai svarbu, kad mes neleistume tokioms prekiams laisvai judėti iš vienos šalies į kitą Europos Sąjungoje. Prieš sutikdama žodį komisijai noriu pasakyti pati porą dalykų. Iš tikrųjų puikiai parengtas pranešimas. Uh, Turiu porą klausimą dėl 7 ir 20 pakeitimų, kur kalbama apie tai, kad darbuotojai turi būti apsaugoti ir atitinkamai apsirengti, ap, aprengti atitinkamą apsauginę darbinę uniformą, tačiau e, na, skirtingais atvejais ta apsauga, apsauginė apranga yra skirtinga, pavyzdžiui, žmonės, kurie transportuoja radioaktyvės atliekas, taip pat žmonės, kurie dirba kokioje nors jėgainėje, jų apsauga vėlgi yra kitokia. Taigi norėčiau, kad būtų e, detaliau suformuoluoti 7 ir 20 pakeitimai. Dabar ponas Hilden iš komisijos. Yeah, good afternoon, uh, good morning to everybody. Labas rytas. Noriu padėkoti už visiems, kurie skiria dėmesio šiam klausimui, bet norėčiau kai ką paaiškinti komisijos vardu. Komisija yra įsitikinusi, kad Euratomo sutartis yra šio pranešimo juridinis pagrindas ir manome, kad pakankamai apriepta darbuotojo apsauga, pavyzdžiui, apie tai kalbama Euratomo sutarties 30-ame straipsnėje. Ir taip pat kiti galiojantis teisės aktai kalba apie darbuotojų ir visuomenės apsaugą, tai yra pirminį teisės aktą, o kalbant apie antrinius teisės aktus, antrinės teisės aktai numato bazinius apsaugos standartus, egzistuoja direktyva 96 metų šioje srityje. Ir ten Daugelis jos skyrių kalba apie darbuotojų apsaugą bei apie visuomenės apsaugą, kalbama apie mokymus, taip pat ten išvardinti visi susiję apribojimai. Todėl rengdami šį dokumentą mes tengiamės nedubliuoti jau galiojančių teisės aktų ir būtent čia turiuomenį bazinius saugos standartus. Dar vienas dalykas. Kaip žinote, egzistuoja brandolinės saugos direktyva patvirtinta 2001 2009-aisiais ir vėlgi parengta Euratom sutarties 31-32 straipsnio pagrindų, ta pati, ta, ta pati juridinė bazė. Todėl abi, turi būti užtikrinta apie jų direktyvų simetriją. Uh, Manome vėlgi, kad Euratomo sutartis yra teisinis pagrindas, kurio turime remtis, nes yra teisingumo teismo sprendimas šiuo klausimu, nes kai yra kažkokia viena bendra sritis, negalima mm, rinktis kitos teisinės bazės ir e, teisės aktai pagal Euratomo sutartį pakankamai plačiai apima uh, darbuotojų apsaugą, galima pasitelkti bazinius saugos standartus ir tada išsiaiškinsite, ar jums aktualūs klausimai ten aptarti. Mes, žinoma, esame pasirengę tęsti diskusiją šią temą ir dėkojame Jums. Ačiū. Dėkoju ir vėl žodžiu pranešėjai, kad apibendrintų. Iš tiesų buvo išsakyta keletas klausimų, į kuriuos galėtų atsakyti Jean Lambert. Uh, Ir aš manau, kad ji labai su džiaugsmu įtrauks jūsų pasiūlymus ir toliau aktyviai dalyvaus diskusijoje su komisija dėl teisinio pagrindo. Dėkui. Ir atėjome prie ryto posėdžio darbo atvarkės pabaigos. Ačiū. Darbą pradėsime 3 val. po pietų. Ir trečią valandą pradėsime tiksliai. Nei kiek nevėluodami, tai susitiksime tada. Dėkui.